Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Ponas ir ponai, prašau visų susėsti. Ich erkläre die am. Tęsime birželio 23 dieną sustabdytą Europos parlamento plenarinę sesiją